pagal taisyklę 100, pagal 100, 105 taisyklę 6 dalį komitetų pirmininkų konferencijos pirmininkė mane informavo, kad nebuvo išreikšta prieštaravimų komitetų pirmininkų sueigoje dėl Envi komiteto rekomendacijos neprieštarauti gyvendinimo aktų. Jeigu niekas iš politinių frakcijų ar pavienių narių neišsakys prieštaravimų, e, reikiamos skaičius, neišsakysi e, prieštaravimų. Per 24 valandas rekomendacija bus laikoma patvirtinta, kitų priešingų atveju rekomendacija, rekomendacijos bus balsuojama. Rekomendacija yra pateikta plenarinių posėdžių tinklapyje. Toks mano pranešimas, o dabar pereisime prie